įstatymų teisės aktų taip pat rasite šio posėdžio protokole. Periname prie prašymų keisti darbo tvarkę. Tik vieno prašymo sulaukėme dėl ketvirtadienio. Alde frakcija prašo ponios Bolts pranešimą dėl ES ekonominių sąskaitų tvarkymo nacionaliniu lygiu nebesvarstyti. Pone Bolts, jums žodis. You, um, uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkui už šio klausimo nagrinimą. Mes norėjome, kad ketvirtadienį būtų balsuojama dėl šito klausimo ir aš norėčiau pasakyti, kad esame pasiruošę atidėti šio klausimo svarstymą kitam mėnesiui. Aš manau, kad galėtume E, ieškoti kompromiso pirmo svarstymo metu. Keturios valstybės narės - Prancūzija, Portugalija, Italija ir Ispanija - kol kas nėra paruošusios tam tikrų statistinių duomenų, kuriuos reikėtų pateikti privalomai. Tokia buvo situacija ir galiausiai uh, Danijos pirmininkavimo pabaigoje nebuvo įmanoma parengti e, šito klausimo visiškai. Nauja valstybė ėmėsi pirmininkauti ir aš tikiuosi, kad naujoji pirmininkaujanti valstybė, Kipras, vykdys šiek tiek daugiau spaudimo, kad sutarimo būtų galiausiai pasiekta. Tiesiog turime palaukti, kad galėtume pateikti viską, e, kas reikalinga. Be abejo, klausimas yra skubus. Nes taip, kaip mes renkame statistinius duomenys, yra labai svarbus klausimas, ypač regionams Visa tai iš tikrųjų yra labai svarbu, turime turėti visą informaciją ir turime pasirengti tinkamai, kad nebūtų sąskaitose jokių staigmenų. Ir aš manau, kad ekonominė valdysena yra tas klausimas, kur visos kultinės frakcijos turi tartis, diskutuoti ir ieškoti sutarimo ir kad, manyčiau, kad tik kitos frakcijos parems mūsų siūlymą atidėti šio klausimų svarstymą. Ačiū. Ačiū poniai Baus, ar kas nors nori kalbėti už tokį prašymą, ar kas nors nori kalbėti prieš? Tuomet balsuokime dėl ponios baus prašymo. Kas už, prašome iškelti rankas. Prieš, kas susilaikė. Vadinasi, išbraukėme iš darbo atvarkės šį klausimą. Taigi tvirtiname šios savaitės darbo atvarkę ir galime pereiti prie diskusijų dėl pirmojo darbo atvarkės klausimo, ponios Lara Komi pranešimas dėl Europos standartizacijos aspektų. Pirmiausiai žodis pranešėjai poniai Komi. Prašom.